norės tapti Europos dalimi, todėl mes turime ir nurodyti, kurie yra trūkumai, kokie trūkumai e, buvo pastebėti rinkimų metu. Ačiū, ponia Zarevski. Toliau ponas e, Šivėts, pusantros minutės. Winnej atmosferze rozmawiamy. Ačiū.